tai, ką jisai pasakė, nemanau, kad jums kiltų kokiu nors kliūčių renkant kandidatus. Ačiū. Diskusiją šio klausimu baigiame, o toliau kalbėsime apie bananus. Pirmiausiai Išklausysime ponos Balzani rekomendacijos dėl sustarimų dėl prekybos bananais, po to E, jos pranešimą aptarsime dėl bananų muitų tarifų. Taip pat kalbėsime apie tarptautinį sustarimą dėl prekybos bananais. E, Pone Balsanė yra tarptautinės prekybos komiteto atstovė, jie atsakinga už abu klausimus. Ir jai pradžioje suteiksiu žodį, taip pat diskusijos pradžioje. Pirmiausiai, žodis jums šešioms minutėms. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Europos parlamentas turi pareikšti savo nuomonę dėl dviejų susitarimų su Junktinėmis valstijomis ir 11 Latino Amerikos valstybių, kurių tikslas, tų susitarimų tikslas yra užbaigti nagrinėti klausimą, tiksliau konfliktą, kuris tęsiasi labai ilgą laiką. Europos Sąjunga e, PPO turėjo atsakyti tam tikrus klausimus e, dėl, dėl to, tų iškilusių diskusijų. Tema jautri, kadangi nesutariama dėl nediskriminavimo principo taikymo tarptautinės prekybos rytyje. Na ir galiausiai organizuojant importą bananų ES teigiama, kad neva šį nediskriminavimo principą ES pažeidė. Buvo taikoma dviejopa sistema AKR šalims, kuri buvo skirtinga nuo kitom šalims taikomos importo sistemos. Pagal šią sistemą tos kitos šalis galėjo eksportuoti į vidaus rinką savo produktus nemokėdamos muitų mokesčių skirtingai nuo kitų šalių, kurios turėjo mokėti 176 eurus už toną bananų. Dabar šis susitarimas situacijai suteikia daugiau pusiausviros. E, apsaugomas AKR šalių teisės, nes tai yra tos valstybės, kurios, kurių vystimas, sakykime, yra trapus. Ir kad joms nebeteks mokėti muitų mokesčių, tad joms lengviau bus eksportuoti savo produktus, įvežti juos į ES. Šalis, kurios pasirašys šį sustarimą, galės eksportuoti bananus į ES, mokėdamos muito mokesčius, tačiau tokius mokesčius, kurie tarp 2011 ir 2017 metų pamažu mažės nuo 176 eurų už toną e, reikės mokėti 114 eurų už toną muitų mokesčių. Svarbiausia šiame susitarime yra štai kas. Jis leidžia ES e, išlaikyti prisimtus įsipareigojimus PPO, tai leidžia atkurti institucinį pasitikėjimą ES ir be to Šis susitarimas taip pat leidžia atsižvelgti į AKR šalių dažnai netvirtą padėtį, nes numatomos naujos finansinės paramos priemonės šioms AKR šalims. Šios finansinės paramos priemonės leis šioms valstybėms investuoti, leis labiau diversifikuoti savo produkciją ir sustiprinti savo ekonomiką. Šios priemonės kurios apima 190 milijonų eurų, yra numatytos iki 2013 metų. Aš manau, kad šie sustarimai yra pozityvus dalykas, kadangi ne tik užbaigiamas tam tikras priešiškumas, kuris E, buvo nepatogus ES, nes kilo dėl sankcijų tam tikrų klausimų, dėl institucinių dalykų, e, bet kita ko šie sustarimai leidžia geriau subalansuoti situaciją, atsižvelgiama į AKR, bananų augintojų teisės, atsižvelgiama į atokiausių ES regionų teisės, nes jų negalima palikti laukiniai konkurencijai. Tai štai, dėl viso šito aš siūlyčiau, kad Europos parlamentas e, pritartų šiam susitarimui tarybai ir komisijai siūlyčiau prisimti tinkamus įsipareigojimus, kad kuo greičiau būtų galima pateikti šių susitarimų poveikio įvertinimą. E, Poveikiai 2020 metų įvertinimą. Reikėtų pažiūrėti, kokį poveikį tai turės bananų augintojams ir kokį poveikį tai turės ES. Ir čia aš taip pat norėčiau, kad ta studija apimtų ir atokiausių ES regionų bananų augintojus. Norėčiau, kad komisija įsipareigotų, kad kol baigsis finansinių priemonių galiojimo laikas, e, AKR valstybėms aš norėčiau pakviesti tarybą ir komisiją atlikti vertinimą to, kaip veikia tos priemonės, finansinės pagalbos priemonės, be kitako. ko ir kad iki to laiko būtų parengtas tas poveikio vertinimas, kad būtų galima numatyti naujas pagalbos priemonės šioms šalims, kad jos neliktų vienos, kad jos ir toliau susilauktų pagalbos ir kad būtų padedama joms kovoti su neigiamomis pasiekmėmis, kurių galbūt gali atsirasti dėl šio susitarimo įsigaliojimo. Reikėtų nuolatos koreguoti kainas ir padėti te, toms valstybėms išlaikyti konkurencingumą bananų rinkoje. Aš manau, kad tai yra tas susitarimas, kuris dabar padės išspręsti labai dygę problemą ir tai taip pat atveria duris skurdžiausiams šalims e, jų eksportui, nes apie jas pirmiausia E, galvojo Europos parlamentas vykstant diskusijoms e, Tarptautinės prekybos komitete. Tikiuosi, kad šis susirūpinimas bus e, tinkamai įvertintas ir kad bus galima rasti sprendimų. Europos parlamentas be kita ko kreipėsi tarybą ir komisiją prašydamas šio sustarimo poveikio įvertinimo, kaip jau sakiau, ir stebėsenos, kaip tai yra gyvendinama. Ir, kaip jau sakiau, Europos parlamentas pasisako už naujų priemonių numatymą, jeigu tokių reikėtų. Ačiū. Dėkoju poniai Balsanį, nuo tarybos pasisakys paningeri. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, dėkoju. Dėkoju ir poniai Vazani, dėkoju e, tarybai, kad man suteikė progą pasisakyti tokių svarbių klausimų. Jis svarbus tiek kalbant apie e, priekybą, tiek apie solidarumą ir vystimą. Aš pabandysiu atsakyti į pono Marera klausimus ir taip pat į tą dvigubą susirūpinimą, kurį pareiškė ponė Balzanė, tačiau jums leidus pabandysiu toliau kalbėti vengriškai. E, dėl e, galimybių bananų gamintojams, kurios suteikiamos iš AKR valstybių, tai čia e, ko gero pasakytina tai, kad reikia užtikrinti, kad konkretūs regionai būtų tinkamai vystomi. Tos e, įvairios priemonės, kurios taikomos bananų sektoriui, įvairios programos turėtų būti įvertintos prie e, likus 18, 18 mėnesių iki to periodo pabaigos savai mes suprantama nuomonė ir rekomendacijos, kurios ekspoto um, bus komisijos kompetencija, ne tarybos, tačiau aš esu visiškai įsitikinusi, kad mes visi kartu dirbsime tą linkmę. Beje, e, buvo užduoti ir klausimai žodžiu. E, dėl lydinčiųjų priemonių, kurios bus taikomos bananų sektoriui ir tai programai, būtina šnekėti apie tam tikrus pakeitimus, kurie buvo padaryti prekybos sistemoje su AKR šalimis. Labai svarbu, kad e, taryba galėtų pasikliauti parlamento bendradarbiavimu, kad būtų galima nevėluojant rasti e, įvairius sprendimus. Dėl šal šaltinių, kurie, kai, kai, bus taikomas, kai bus taikoma parama jos gavėjams ir panašiai, tai čia taryba paremė tas nuostatas, kurios buvo išdėstytos bananų sektoriui, o taip pat kriterijus, kurie, tai, kurie turėtų būti taikomi suinteresuotiems asmenims. Prekybos sityje labai svarbus, svarbus bananai yra AKR valstybėse. O dėl lydinčiųjų priemonių 2010 m. rugsėjo e, reglamente, kurį priėmė parlamentas e, ir taryba, buvo taikomos tam tikros specialios priemonės atokiausiams regionams ir saloms. E, dėl santykių su komisija ir su Latino Amerikos valstybėmis, tokiomis kaip Peru, E, dėl paramos, kuri buvo teikiama bananų sektoriui, norėčiau pasakyti, kad taryba kol kas nepareiškė savo nuomonės ir dėl to negaliu kol kas su jumis pasidalinti e, tą nuomonę. Taryba tebesidera, tebe vyksta e, Vykstančios e, dėrybos buvo nutrauktos 2008 metais, nes valstybės negalėjo susitarti dėl tam tikrų e, komercinių e, punktų. Kolumbija, Ekvadoras ir Peru neberado priemonių sus, sus, pasiekti susitarimui. E, Mes toliau tęsime dėrybas su Kolumbija ir Peru e, gruodį pabaigėme tas dėrybas, o e, kitoms valstybėms palikome e, galimybių prisijungti, kad ir Ekvadorui. Tos valstybės dėrėsis toliau dėl stojimo, o taryba dėl to labai džiaugiasi. Dėl dėrybų su Ekvadoru, pasakyčiau, kad įsipareigojimai turėtų atspindėti tai, kas buvo susidarėta su Kolumbija ir su Peru. Ir norėčiau parlamentarus paraginti, pareikšti paramą susitarimams bananų srityje. Ir rytoj dėl tų nuostatų balsuoti teigiamai. Dėkui visiems už bendradarbiavimą ir dėmesį. Ačiū. Pone Giori, dabar komisijos vardu pasisakys ponas komisaras Ciolos. Merci, madame la présidente, madame la ministre, chère madame. Pone pirmininkė, pone ministrė, pone Banzanė, ponios ir ponai. Pirmiausia, džiaugiuosi, galėtume pasakyti, kad e, svarbiausia aspektai ir gairės, kurias paskelbė komisija, sulaukė pranešėjos paramos. Pone Balzanė, be kita ko, įvadę puikiai pristatė kontekstą, kuriam esant vyko dėrybos. Šis, ir šis sustarimas buvo pasirašytas Europos komisija remia rekomendacijų projektą, kurį pateikė pranešėja ir pranešimo projektą šiuo klausimu. Na, iš tiesų, 2009-ųjų Ženevo sustarimai dėl bananų yra labai svarbus. Pone Valzani teisingai pabrėžė e, šių sustarimų svarbą. Norėčiau pasakyti, kad šie susitarimai pagaliau leis E, užbaigti to labai nepatogaus klausimo nagrinėjimą, sklandės dohos dėrybų procesas dėl to ir bus galima sklandžiau kurti e, stabilę ir prognozuojamą bananų rinką Europoje artimiausiams metams. Norėčiau grįžti prie keletų svarbiausių klausimų, kurias paminėjo parlamentarė ar žodinėme klausime išreiškė e, kiti parlamentarai kolegos, ponios Balzanė. Kai dėl paramos teikiamos ES gamintojams. Norėčiau pasakyti štai ką, suprantu, kokį svarbų vaidmenį ES regionuose vaidina bananų sektorius, ypač atokiausius ES regionuose. Suprantu, kad reiškimas susirūpinimas dėl šios produkcijos gyvybingumo tose regionuose. Kai dėl specialių priemonių atokiausiams regionams ir saloms programos 2010 rugsėjį E, taryba išaiškino, kokį poveikį turės Ženevo susitarimai ir buvo pastebėta, kad 2006 metų reforma taikoma bananų sektoriui, tos priemonės jau buvo integruotos, kad būtų galima tinkamai apsaugoti ES gamintojus didesnio liberalizavimo kontekste, buvo priimtos tam tikros priemonės atsižvelgiant į poveikio analizę, kuri buvo atlikta tuo metu. Buvo atsižvelgiama į tai, kad sumažėjęs e, muitų tarifai, e, taip kaip buvo sutarta ir jau į tą situaciją buvo atsižvelgta. Europos komisija buvo pasirengusi e, sekti atidžiai, kokį poveikį turės rinkai šie susitarimai ir buvo pasirengusi imtis reikiamų priemonių, kad būtų galima sumažinti tų priemonių uh, poveikį, jeigu jis būtų neigiamas. Bananų gamintojai, augintojai e, turėtų žinoti, kad, tai, kad gilantis klausimai nėra specifiškai susijęs su jų sektorium. Šie susitarimai palies visą maisto pramonės sektorių. Tad e, labai svarbu siekti kuo didesnės pridėtinės vertės visam tam sektoriui, kuris be abejo turi poveikį ir kitiems sektoriams. Vykdant BŽUP reformą, Europos komisija pateiks siūlymus, kurių tikslas bus sustiprinti bananų augintojų vaidmenį, e, tai jos bus labiau atsižvelgiama vykstant deryboms. Europos komisija sukūrė aukšto lygio grupę maisto gamybos sektoriui, į ją įeina komisarai, kurie gali teikti atitinkamus siūlymus, nes žemės ūkio komisaras pirmiausia yra atsakingas už šią sritį, tačiau ir kiti keturi komisarai taip pat dalyvauja šios aukšto lygio darbo grupės veikloje. Yra parengtos gairės, yra teikiami siūlymai, komisija juos paskelbs artimiausių metų. Tai bus apimamas artimiausių metų laikotarpis, kad būtų galima atsiliepti į tą skaidrumo poreikį tų priemonių, kurios taikomos maisto gamybos sektoriui. Bananų augintojai galės tomis visomis nuostatomis tinkamai pasinaudoti. Kai dėl finansinių išteklių pasiskirstimo, kalbant apie papildomų priemonių programas. AKR šalyse. Galėčiau pasakyti štai ką, kaip jūs žinote, reglamento projekte yra numatyta tai, ką mes vadiname bananų sektoriaus papildomų priemonių programos. E, jos buvo patvirtintos spalio 21 dieną ir ten yra kalbama būtent apie tų resursų, finansinių resursų pasiskirstimą. E, kriterijai, apie kuriuos klausėte, ten ir yra išdėstyti tame priemonių pakete, angliškai um, e, BAM priemonės. Komisija tikisi sėkmingai ir toliau bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ir puiku, kad pavyko rasti sutarimą mūsų aptariamo klausimų. Reglamento projektas, kurio tikslas yra paremti AKR šalis, buvo patvirtintas Europos parlamente. Ir tame dokumente, be kita ko, kalbama apie kriterijus, pagal kuriuos skiriame pagalbą e, mūsų aptariamoms šalims. Ir ten yra be kita ko pasakyta, kad turi būti atliekamas uh, tose šalise rinkos vertinimas iki programos pabaigos. Šis atliekamas įvertinimas mums ir parodys, ar adaptavimo procesas vyksta sklandžiai, ar reikia numatyti kažkokių papildomų priemonių. Kai dėl poveikio analizės susitarimams, šių susitarimų atveju ir apie jų poveikį bananų augintojams, iki 2020 metų. Galėčiau pasakyti, kad poveikio analizę galėtume numatyti, jeigu pasirodytų, kad yra reikalinga. Tačiau būkim realistai. Daug pasaulio šalių augina bananus. Daug kur bananai yra viena iš svarbiausių maisto priemonių, maisto produktų. Ir be abejo, to privalu neužmiršti rengiant bet kokias poveikio analizės. Galėtume atlikti tokią poveikio analizę, jeigu to reikėtų. Arba galbūt galėtume pasiremti e, tomis studijomis, kurios yra atliktos ir kurias komisija turi. Kai dėl AKR šalių, kaip visokia situacija turėtų būti vertinama vėliau. Laisvasis prekybos susitarimas su kai kuriomis Latino Amerikos šalimis E, kurių ekvatorius, turbūt žinote, Ekvadoras, atsiprašau, turbūt žinote, kad e, kalbame apie tas šalis, kurios dalis jų susitarė, Kolumbija ir Peru e, susitarė, lieka atviros duris kitoms šalims prisijungti prie to sustarimo. Ekvadoras, pavyzdžiui, jeigu norėtų prisijungti prie šio sustarimo galėtų tai padaryti. Ir Ekvadoras oficialiai paprašė galimybės grįžti prie dėrybų stalo. E, administracija Ekvadoro, Ekvadoro sako, kad norėtų prie dėrybų grįžti, komisija ieško galimybių dėrybas atnaujinti. Tarsimės dar dėl to, ką ir kaip veiksime šio klausimu. Tiek norėjau pasakyti dėl pranešimo ir atsakydamas į klausimus, kurie buvo užduoti. Kalbėjau šiek tiek gal ir per ilgai, bet stengiausi uh, E, pateikti tuos atsakymus, kuriuos maniau esant reikalinga pateikti. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui. Dabar ponas Giorens, e, vystimosi komiteto atstovas. Dėkoju. Teisės principas vienas iš svarbiausių yra nediskriminavimo principas. Tai labai puiku. Teorija yra viena, praktika kita. E, E, AKR e, turi tam tikrus susitarimus, tam tikri muitai yra nustatyti ir e, niekas nesikeičia. Ne AKR šalis iki šiol mokėjo 176 eurus už toną ir dabar ta muitų tarifas sumažės iki 114 eurų kad būtų konkurencingesni. Kol kas buvo AKR labiau apsaugotos valstybės, ateityje bus mažiau apsaugotos. E, komisija e, kelia klausimą. Aš norėčiau tiksliau sužinoti, ar komisija gali padaryti kitaip. Atsakymas aiškus. Komisija kitaip padaryti negalėjo. Jeigu būtų galėjusi, jeigu būtų atsisakiusi dėrėtis, tai tada klausimas būtų e, e sprendžiamas e, E, PPO e, ginčių sprendimo teisme. Ir aišku, dėrybos bet kokiu atveju yra geresnis dalykas. E, negalima tvirtinti, kad viskas yra labai gerai, aš esu pranešėjas ir rytoj antrajam svarstymui pateiksiu pranešimą, tam turiu pasakyti porą pastabų. Pirmiausia, e, biudžetas bananams buvo labai padidintas, komisaras tą priminė puiku. Aš tą pasižymėjau. Ir tai kažkuria prasme atsako į ponios Marijal Tesanės klausimą, kuriai labai rūpi nauja susiklošiusi situacija e, bananų augintojams tiek e, užsienio departamentuose, tiek atokiausiuose regionuose kiti klausimai, kuriuos kėlė pane Desanės, aš pats ir e, komiteto nariai. Tas 114 eurų dar nėra pabaiga ir toliau gali būti mažinama suma, nes komisija ir toliau tebesidera. Ir tos dėrybos e, krypsta į kur kas mažiau, mažesnę sumą, netgi į 75 eurus už toną. E, taigi tas nediskriminavimas, nediskriminavimo principas e, yra ir viskas, aišku, turės būti ir toliau mažinama. Tai yra labai neraminantis faktas. Rytoj ryte detaliau pašnekėsiu šiuo klausimu. Man atrodo, kad parlamentui e, užsibrieštas tiksla pasiekti pavyko. Dėkoju visiems, dėkoju už tą peržiūrėjimą, už tą e, poveikio analizę, kuri turi būti atlikta 18 mėnesių likus iki laiko tarp pabaigos. Tikiuosi, kad 2013, manau, kad 2013 metais bananų problema dar nebus įspręsta iki galo. Dėkoju. Frakcijos atstovai dabar pasisakys pirmoji EPP ir Krikščionių demokratų frakcijos vardu, ponia Andrikėne, dviems minutėms prašom. Pone pirmininkė. EPP frakcijos vardu aš raginu Europos parlamentą pritarti šiam labai svarbiam susitarimui. Mes manome, kad jis palengvins Dohos raundo dėrybas ir suteiks impulsą mūsų dvišalėms dėryboms su Merkosių šalimis dėl laisvosios prekybos susitarimų. Mes sveikiname bendrąją tendenciją liberalizuoti prekybą e, bananais, įskaitant PPO susitarimą ir dvišalius susitarimus su Centrinės Amerikos ir Andų šalimis ir galbūt kažkada su Merkosiur šalimis. Rezoliucijos pasiūlymas ir aš labai dėkoju pranešėjui, pranešėjai yra labai subalansuotas. Uh, ypač todėl, kad atsižvelgėme į mūsų partnerių iš AKR šalių interesus, taip pat ir į Europos bananų gamintojų interesus. Esu giliai įsitikinusi, kad žengdami link didesnio pasaulinės prekybos bananais liberalizavimo, turėtume užtikrinti, kad nesunaikinsime pramonės ar sektorių, kurie tradiciškai vaidina svarbu ekonominį ir socialinį vaidmenį centrinės Europos regionuose, tokiuose kaip Kanarų salos, Gvadelupė, Martinika, Madera, Azorai ir kitur. Galiausiai tikimės, kad komisija atsižvelgs į šį susirūpinimą ir imsis žingsnių, kad pakoreguotų e, priemonės vietos gavintojams pagal specialiųjų priemonių atokiausiems regionams programą. Ir taip pat, e, kad imsis kitų žingsnių, kad užtikrintų, kad tuo metu, kai vyksta pasaulinės priekybos bananais liberalizavimas, ES gamintojai galėtų išlikti rinkoje ir puoselėtų savo tradicinę veiklą. Gera proga užtikrinti tai bus per diskusijas dėl kitos daugiametės ES finansavimo programos. Ačiū. Labai ačiū. O dabar e, socialistų ir demokratų vardu buvo užsirašęs ponas Tirolien pasisakyti, bet jo salėje nematau. Taigi suteiksiu žodį kitam e, socialistų atstovui, ponui Arsenis. Dviems minutėms, prašom. Mes visi žinome, ką reiškia bananų respublika. Šalis, kuriuose stambus bananų uh, augintojai tarsi nustumė iš šona vyriausybės, jeigu jos nori dėkti pagrindinės demokratijas, tada kažkokiu būdu kyla sukeliami yra valstybių perversmai. Tačiau tuose šalyse bananai auginami ir toliau, bet tuo pačiu metu naikinami miškai, pavyzdžiui. padėtis yra baisi kai kur. Tuo pačiu metu mes vartojame labai daug tų bananų. Monokultūra yra viena iš problemų. Priemonės skirtos sustiprinti, paremti bananų auginimą yra labai svarbios e, kai kurioms šalims, kurios dažnai yra labai neturtingos ir joms reikia mūsų paramos. ES yra didžiausia importo rinka pasaulyje. Mes e, dirbame labai pelningai šioje srityje. Taigi būtų visai logiška, jeigu didelės bendrovės norėtų išlaikyti Europos rinką. Egzistuoja teisės aktai ir komisija turi užtikrinti, kad būtų įgyvendinami tie teisės aktai. Komisija taip pat turi užtikrinti, kad didžiosios bendrovės nepiktnaudžiaus savo padėtimi Europos rinkoje, formuodamos kartelius, nes tai kenkia Europos vartotojams. Dėkuoju. O dabar žaliųjų vardų ponia Grės. Vienai minutiai. Dėkoju. Kalbant apie bananų sektorių ir e, mūtų mokesčių mažinimą, žaliai pasisakys prieš, nes šiais sustarimais e, sustiprinama dominuojanti padėtis, kurią e, išlaiko rinkoje Amerikos įmonės. Jos kontroliuoja 80 procentų visos bananų rinkos. Tokių susitarimų patvirtinimas pakenktų AKR valstybių reikalams, labiausiai nutausių valstybių reikal, reikalams ir Ekvadoro reikalams taip pat. Tad manyčiau, kad reikia skubiai imtis e, PPO reformos, reikia imtis taisyklių pertvarkymo, kad būtų galima paskatinti vietos e, maisto produktų gamybą, kurie būtų visiems prieinami. Europos komisija nori paremti e, bananų augintojus, tačiau tos priemonės dėja yra nepakankamos. Reikia atlikti ne tik šių susirėmų poveikio analizę, bet reikia pakeisti teisės aktus, turint tikslą uh, skatinti tvarę ekonominę tų regionų, apie kuriuos kalbame, plėtračių. Dėkoju. Guja vardu ponas Suaro. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano požiūriu, šie susitarimai nėra teigiamas dalykas. Tokiu būdu yra demonstruojama, kaip įkaitais tampa maži bananų augintojai, AKR e, šalių bananų augintojai e, dėl tų susitarimų, kurie buvo pasirašyti 99-ais Ženevoje ir dėl e, tebe vykstančių dėrybų. Dabar vykstančiose dėrybose vėlgi bandoma nustatyti tam tikras taisyklės, kuriomis turi vadovautis PPO. Maži gamintojai iš e, AKR ir, specialių, e, ir atokiausių regionų. E, labai daug augina bananų, interesai kertasi ir su Amerikos milžinais, ir su kai kuriais Europos augintojais. Bananų rinka, cukraus rinka yra tiesiog sinonimai, panašus judėjimai, judėjimai į didę, didžiąją pasaulio rinką. E, dėja silpniausi toje kovoje žūva. Ir, ponė pirmininkė, tai nėra kažkokios tai priemonės, e, kompensavimo priemonės, kurios tiesiog užkirs kelias žūti tiems mažiems gamintojams. Ar AKR valstybėms padės vystytis? Tikrai ne. Ir tie tų e, susitarimų pasirašymas gali išgelbėti Doha dėrybų raundą, bet pirmininkė nutraukė kalbėtoją. Ir dabar man atrodo, kad e, tas Dėkoju. EFT frakcijos vardu ponas Kembelas. Pirmininkė. Bananas yra tarsi karo įrankis. Europa 16 metų kariavo su Amerika ir labai triuškinančiai pralaimėjo. 200 e, milijonų dolerių priskirta pasaulio prekybos organizacijos sumokėti Bet daug problemų kyla Europos Sąjungoje. Pirmiausia, noras apsaugoti Prancūzijos kolonijas. Ir mes e, žinome, kad e, dabar girdime, kad nelegalu kartais prekiauti tam tikrais bananais Europos Sąjungos prekybos centruose, nes jie netitinka kažkokių tai proporcijų formos apie ką mes kalbame, koks tai yra protekcionizmas ir kokios kvailos taisyklės. Ar ES išprotėjo, ar tikrai e, viskas virsta bananais. Ačiū dabar ponė Stasė neprisijungusių vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė dešimtmečiais ES laikėsi protekcionistinės prekybos politikos, įskaitant bananų sektorių. Mintis išlaikyti Latinų Amerikos e, bendrovės e, šalyje, kažkiek padėti kitoms šalims. Dabar ES finansuoja savo tokiausius regionus, skiria 300 milijonų eurų per metus. ES e, visą laiką kalba, kad ji laikosi tarptautinės prekybos principų, laisvosios prekybos ir moko kitus, tačiau Kai tik Europos Sąjungai kažkas yra labai svarbu, mes užsimerkėme e, ir giname nekonkurencingus augintojus, pavyzdžiui, e, prancūzų Gajanoje. E, išvaistoma šimtai milijonų per metus. Mes turime atsisakyti tokios politikos ir nustoti subsidijuoti neveiksmingumą. Toliau kiti kalbėtojai. Pirmasis mato Adrove ir kalbės jis 2,5 minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponas. Ponas. Yo vuelvo a hablar. Ponas Kambelas ką tik pasisakė apie bananus, mes irgi kalbame čia visi apie tai, bet svarbu yra pabrėžti tai, kad mes bandome apsaugoti e, bananų augintojus pirmiausiai, Kanarų salose gyvenančius, bet kai kurie sustarimai nėra geri visiems bendrijos augintojams. Mes turime galvoti apie ūkininkavimo aspektą ir apsaugos aspektus. E, bananų auginimo srityje ne viskas yra patenkinama. E, šį pasiūlymą pateikė tarptautinės prekybos komitetas, kurio požiūris e, gali visiškai skirtis nuo manojo. Aš sveikinu pozityvius rezoliucijos pasiūlytos elementus. Baigsis ilgus metus trukę ginčiai pasaulio prekybos organizacijoje. Gerai, kad įsitvyros ramybė šiame sektoriu, kuriame visų pirma reiškia, reikia stabilumo, aiškumo ateičiai bendrijos bananų augintojai atokiausiose regionuose susiduria su didžiuliais e, sunkumais augindami bananus, kurie šiaip jau yra puikios kokybės, bet jie negali konkuruoti su bananais, kurie atkeliauja iš kai kurių trečiųjų šalių dėl gamybos, darbo, sąnaudų, aplinkos saugos standartų. Iš žemės ūkio pozicijų žiūrint svarbu o, užtikrinti, kad bendrijos augintojai nenukentėtų. O, ir e, drastini dabar numatomi pokyčiai mažinant e, muitų tarifus nuo 176 eurų už toną iki, pavyzdžiui, 114, o kai kurių šalių iki 75 eurų už toną. Neži... Kai kas e, buvo nustatyta šeštaisiais metais, bet nežinojama, kas bus vėliau negalėjome numatyti šeštaisiais metais, kad taip sumažės e, muitų tarifai iki, iki 75 e, eurų už metrinę toną dėl laisvosios prekybos susitarimų. Man atrodo būtina atnaujinti, at, peržiūrėti požiūrį į muitus 176 eurai jau gana žemas yra tarifas ir ne viskas, kas pasiūlyta, yra pateisinama. Mes e, turime ir komisaras turi apsaugoti Europos bananų augintojus. Ar galėtumėte užsidėti ausinės, gerbiami kolegos? Jūs, kolega, pagal mėlynosios kortelės procedūrą, reikės norėjote klausti, ar ne? Ar norite? Uh, spontaniškų pasisakymų procedūrų dalyvauti. Pakelkite ranką, jeigu norite dalyvauti e, spontaniškų pasisakymų procedūroje. Tuomet žodis poniai Stailer. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau tarti keletą žodžių dėl laisvos prekybos bananais. Norėčiau pasakyti, kad e, Nutausiams ES regionams tai yra gyvybiškai svarbus sektorius. Afrikos ir Karibų šalis eksportuoja daug bananų. Žmonės dirba šiame sektoriuje, nuo jo priklauso ir matome, kad labai dažnai šį sektorių yra savo rankose paėmusios daugia nacionalinės labai stambios įmonės. Ir būtent dėl to laisva prekyba bananais yra toks svarbus sektorius smulkiesiems augintojams, nes žmonės čia turi darbo. Bananas yra Švedijoje mėgstamiausias, Škodijoje atsiprašau, yra mėgstamiausias vaisius. E, svarbu vartotojai, kad bananas na, būtų užauginti laikantis tam tikrų taisyklių, žmonių, atsižvelginti žmonių gerbuvį ir panašiai. Jeigu matote, kad uh, bananui, jeigu vartotojai laukia, kad bananai būtų patiekti pagal visas nustatytas taisyklės, aš manyčiau, kad labai svarbu, kad šis sektorius pagaliau būtų sutvarkytas ir svarbu visiems pasaulyje. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Ponas Lavija, pusantros minutės, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Prekybos dvišaliai susitarimai dažnai būna sudaryti e, taip, kad dukenčia ES augintojai ir gamintojai. Rytoj balsuosime dėl šio pranešimo, ten kalbama apie muitų tarifus taikysimus bananams iš Latino Amerikos šalių. E, tas sustarimas atrodo padės išspręsti konfliktą, kuris tęsiasi ilgai, tačiau gali nuo to nukentėti Europos bananų augintojai e, Muitų tarifai, dėl kurių susidarėta su Amerikos e, bananų augintojais, gali pakengti AKR šalių bananų augintojams. Gali atsitikti taip, kad jie bus nebe tokie konkurencingi. Šiandien yra numatytos finansinės paramos priemonės. Buvo numatyta specialių priemonių atokiausiams regionams ir saloms e, priemonių paketas, ištisa programa. Reikėtų, kad ES gamintojų interesai būtų apsaugoti, reikėtų pakviesti tarybą labiau pamastyti apie tai, jog reikia numatyti reikiamas priemonės ir išteklius, kad būtų galima finansuoti ES gamintojų um, gamintojams taikomas pagalbos priemonės, jeigu jie susidurtų su sunkumais iškylančiais dėl to, kad buvo sumažinti uh, muitų tarifai bananams iš Latino Amerikos šalių. Negalima E, nereikia ieškoti kiekvieną kartą kažkokių priemonių ar lėšų, tiesiog reikia surasti kažkokią stabilesnę priemonę, kurią būtų galima naudotis nuolatos, kai to prireikia. Ačiū. Dėkoju. Pane Kostinger. Po ES ir Latino Amerikos bananų augintojų nesutarimų galų gale yra susitarimas. Aš labai džiaugiuosi, kad tas susitarimas yra, nes galų gale buvo baigtas tas ginčas, kuris taip ilgai tęsiasi PPO. Tačiau nereikia pamiršti bendros situacijos AKR šalyse. AKR parama Tai yra valst... ES parama AKR valstybėms turi būti stebima ir stiprinama. Labai svarbu atlikti įgyvendinamumo studiją, kurios prašo Europos parlamentas. Parama iš tiesų yra elementari, jos būtinai reikia ir tikrai negalima kažkokiu tai vidinių stumdymų biudžete atlikinėti dabargi, kas atsitiko, iš vienos eilutės pinigai perkėti tiesiog į kitą. Taip daryti negalima. Ar tai būtų vystimo fondai, ar tai žemės ūkio fondas, e, apie kurį dabar šnekama. ES turi būti atsakinga už AKR valstybės ir už e, atokiausius regionus. Ir būtent dirbti taip, kad būtų tie regionai palaikomi. Aš taip pat norėčiau apie Doha dėrybas. Porą žodžių pasakyti, Davos buvo pasistumėta ir pas, sustarimas turi būti iki 12 metų pasirašytas. Ir tas susitarimas dėl bananų iš tiesų yra teigiamas dalykas. Ponas Keli, vieną minutę. Eh, Pane pirmininkė, prieš keletą savaičių mes kalbėjome apie žirnius, žirnelius, o dabar apie bananus ir susitarimus dėl bananų. Kaip matote, reakcija ne vienalytė. Susirūpinimą keletas poveikis, kurį aplinkai turi bananų auginimas. Taip pat kelia susirūpinimą ir ES bananų augintojų padėtis. Tai yra tie dalykai, kuriuos privalu atsižvelgti, kadangi pirmiausia, kiekvienai šaliai tenkanti atsakomybė yra ta, kad ji turi pirmiausia saugoti savo gamintojus. Tik šitaip galima e, palaikyti paskui jau draugiškus ryšius su visais kitais. Mato šalyje buvo praktiškai išnaikintas galvininkystės sektorius. Aš manau, kad draugiškiams reikia būti, bet ne mūsų bananų augintojų sąskaita. E, spontaniški pasisakymai. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Tekseira. E, gerbiami kolegos, aš jau pasisakiau kartą ir norėčiau pakartoti dar kartą. Labiausiai atokus ES regionai neprieštarauja ir mano regionas neprieštarauja šių dvi šalių sustarimų sudarimui, neprieštarauja Ženevos šitiems susitarimams. Mes suprantame, kokie jie yra svarbus ir suprantame, kad neišvengiamai reikėjo juos pasirašyti. Suprantame, kad čia šioje situacijoje yra ir laimėtojų, ir pralaimėtojų. Nulai, nukentėjo nuo šių sustarimų tie atokiausiai AKR šalių dažniausiai regionai. Uh, Europos komisija pabrėžia, kad 2006 metais jau buvo projektuojama tokia situacija, kokia yra dabar ir kad bananų augintojai jau gavo tam tikrą kompensaciją. E, bet juk žinome, kad tai, dėl ko buvo susidėrėta 2006 metais, buvo 176 6 eurai už toną importuojamų bananų. Paskui siūloma perėti prie 114 eurų sumos, o vėliau dar mažiau. Tai kur ta kompensacija? Ačiū. Pirmininkė, galima pasisakyti tik vieną minutę pagal spontaniškų pasirinkimų procedūrų. Ponas Fereira. Ačiū, ponė pirmininkė. Atveriamos plačiai ES rinkos duris daugia nacionalinėms Amerikos įmonėms, kurios jau kontroliuoja 80 procentų visos pasaulinės bananų rinkos. Uh, Ir įdomu, kas gali pritarti tokiam sustarimui. Europos Sąjungos gamintojai iš Ispanijos, Portugalijos ir visos eilės kitų šalių pateikė 600 tūkstančių tonų bananų Europos Sąjungos rinkai. Tai dabar tie augintojai labai nukentės. Pranešėjas, pranešėjas pripažįsta, kad pro, su problemomis bananų augintojai Europoje susidurs. Europos komisija taip pat pripažįsta, kad šis sustarimas turės didžiulį poveikį, tačiau apsaugos priemonių ES augintojams nenumatyta. Pavyzdžiui, gal reikėtų pakeiti 2006 priimtasias pozei specialias priemonės. AKR šalis nedalyvavo diskusijose dėl šio paketo. Jas dėja tos priemonės palies, šie sustarimai jas palies. Ir jos, tai tie regionai pirmiausia pajus neigiamas šios susitarimo pasiekmes. Nesvarbu, kad bus reiškiamas susirūpinimas, jį nebuvo atsižvelgiama, nei komisijonai taryboje. Ačiū. Kolegos, e, spontaniški pasisakymai jums suteikia teisę kalbėti vieną minutę. Gerbiami kolegos, prašau neskubėti e, skaityti, e, bandant e, sutalpinti kuo daugiau teksto į vieną minutę, nes vertėjai nespėja išversti. O dabar žodis komisijos nariui, prašom. Turime pakankamai laiko, prašom, neskubėkite. Ačiū, ponė pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į tą keletą klausimų, kuriuos čia parlamentarai uždavė. Pirmiausia, čia mes kalbėjome apie sprendimą konflikto, kuris gali mums padėti siekia daugia šalių sustarimo, kai dėl dvi šalių sustarimo, dėl kurių darėjome su Latino Amerikos šalimis, tai yra visai kitas kontekstas, kitas klausimas, nes čia ES irgi laikėsi savo interesų, jai pavyko daug ko gauti, e, mainais už tai, dėl ko teko nusileisti. Na, o paskui Iš tikrųjų, nekarta buvo minimos Amerikos daugia nacionalinės įmonės, stambios didžiulės tarptautinės įmonės. E, sakoma, kad jos įsigalės ir kai nukentės AKR e, albananų augintojai. Komisija mano, kad buvo pateikta nemažai lėšų, rasa nemažai lėšų ir jeigu jos bus tinkamai panaudotos, daug ką galima nuveikti AKR šalių ir regionų labui. Atokiausi regionai, kur auginami bananai ES, e, neprieštarauja dėl to, galiu pasakyti skaičių, 2006 metais, bet tų numatytų e, posei pakete lėšų, specialių priemonių tokios sveikinoms ir saloms programoje, buvo numatyta jau, kad bus sumažinami e, muito mokesčiai nuo 176 iki 137 eurų už metrinę toną. Paskui buvo sakoma, kad vykstant deryboms gali nutikti taip, kad gali sumažėti iki 79 eurų už metrinę toną tas e, muito tarifas. Ir štai tokie skaičiai buvo numatyti, 8,4 procentai padidėjo bendrasis tas specialių priemonių edukacijos regionams ir saloms programos paketas. Štai kodėl aš sakau, kad biudžetas 2006 apskaičiuotas posei buvo didesnis įvertinus poveikį, būtent atsižvelgiant į realią situaciją, situaciją, kurią egzistavo 2006 metais. Aš nesakau, kad čia jau padėtas kryželis ir kad niekas nieko daugiau nedarys, kad nebus įmamasi jokių priemonių atsižvelgiant į kitų kompensacijų galbūt poreikį. Tiesiog seksime padėtį, at, atliksime stebėseną ir paskui diskutuosime su jumis, su taryba. Ir jeigu paaiškės, kad reikia kitų kompensacijų, stebėsime, kiek jų reikia. Tačiau noriu pasakyti, kad dalis kompensacijų, bet jau tikrai buvo išmokėta. Vyko daug diskusijų su valstybėmis narėmis, tai kitako, ir galiu pasakyti, kad uh, kad savo žodžius grindžių konkrečiais skaičiais. Daug buvo kalbama apie smulkiuosius bananų augintojus. Tuose regionuose, įskaitant mūsų e, atokiausius regionus, e, tų augintojų esama, jiems labiausiai reikalinga apsauga. Posei e, taip pat yra numatytos lėšos jų interesams ginti. Kai kalbame apie posei, turime kalbėti apie reformą ir turime tas lėšas numatytas šiai programai naudoti taip, kad būtų galima sektorių tinkamai restruktūrizuoti. Tačiau jeigu pinigai jau yra paskirti šiai programai kompensacijoms, tai reikia tinkamai panaudoti tos pinigus restruktūrizavimui Ir šalia tų kompensacijų, pavyzdžiui, galbūt ateityje galima bus rasti alternatyvių priemonių, kurios pasirodys tinkamos bananų augintojams. Aš išklausysiu labai atvirai visų siūlymų e, susijusių su geru šių lėšų panaudojimu. Norėčiau tik tai dar atsakyti parlamentarui, kuris pasisakė, manydamas, kad nenaudinga šis sustarimas. Norėčiau pasakyti, kad atokiausių regionų uh, Bananų augintojai yra ES piliečiai, jie taip pat yra mokesčių mokėtojai. Tad, man atrodo, yra normalu, kad jiems suteikiama parama, kai ta parama yra pagrista. Aš manau, kad jeigu sustarimai netitiktų nustatytų taisyklių, mes negalėtume uh, tinkamai rinkos formuoti, o bananai, jeigu jie yra atitinkamos formos ar, ar būklės, jeigu atitinka reikalavimus, tai puiku mes juos galime pirkti, kitokių nebūtų leidžiama parduoti ES. Tiek būtų atsakant į jūsų klausimus, tiesiog užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad vyks diskusijos dar ir toliau dėl posei priemonių. Aš esu atviras visiems siūlymams e, dėl to, kaip egzistuojančios kompensacijos arba kitos kompensacijos E, galėtų būti numatytos ir kaip jas reikėtų panaudoti sektoriaus restruktūrizavimui. E, pone pranešėjai mums taip pat minėjo, kad tai yra tas susitarimas, kuris mums e, padeda daugeliu požiūriu ir kuris padeda mums išeiti iš ilgą laiką trukusių konfliktų. Ačiū. Dėkuoju dabar, ponia Giuri, tarybos vardu. Dėkuoju pirmininkė, ponė pranešėja, ponės ir ponai, gerbėmiai nariai, komisijos nariai. Dėkuoju komisijos nariui, kad išsklaidė nemažai abejonių, atsakė daug klausimų, aš pati pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus, sureaguoti į išreikštus nuogastavimus dėl AKR šalių, naujas, dėl naujų kompensacijų mechanizmo, E, mes e, savo priemonėmis siekime padėti, kas mes skirsime 190 milijonų eurų. Nes tarifų mažinimas e, kai kurioms AKR šalims užkraus papildomą naštą. Kaip dėl tolesnio tarifų liki, e, likimo tęsiant liberalizavimą. Galvojame apie Ženevo susitarimą. Europos parlamentas ir taryba e, tar savo žodį dėl to, ar norime tolesnių susitarimų su Andų šalimis, e, laisvosios prekybos, bananais, susitarimų su šiomis šalimis. ponios ir ponai. Manau, kad pagaliau baigėsi 15 metų trukę nesutarimai prekybos rytyje. Šis pasiekimas sustiprins ES pozicijas pasaulio prekybos organizacijoje, taip pat per Dohos dėrybų raundą. Buvo išreikšti ir kiti nuogastavimai - solidarumas su vargingiausiamis šalimis, turime nepamiršti šio klausimo. Susitarimas dėl prekybos bananais ir atitinkamo reglamento atšaukimas, panaikinimas yra labai svarbus dalykai, todėl raginu jūs balsuoti teigiamai ir pritarti šiam susitarimui. Labai ačiū. O dabar vėl suteikiu žodį pranešėjai. E, ji taip pat pateikė ir klausimą žodžiu. Prašom, jums skiriama penkios minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Diskusija, man regis, buvo labai įdomi galėjome išreikšti savo susirūpinimą, būkštavimus, apie tai kalbėjome ir komitete. Dar kartą norėčiau pabrėžti vieną labai svarbų dalyką, kurį kartais pamirštame. Susitarimai atnaujina ES įsipareigojimus kaip e, prekybos, pasaulinės prekybos organizacijos narės įsipareigojimus. Nepamirškime to. Tai yra susitarimai kurių pagalba ES gali e, pagaliau priimti įsipareigojimą išspręsti labai rimtą problemą su svarbiomis šalimis. ES pažeidinėjo nediskriminavimo principą ir šie susitarimai sustiprins ES autoritetą. Mes tapsime patikimais, atsakingais pasaulinės priekybos organizacijos nariais. Sustarimai e, baigė labai ilgą darybų etapą, įspręsta daug ginčių, prieštarų, kurie kenkia ir kitiems susitarimams. Tai yra susitarimai, kurie, kuriais siekiama sukurti naują pusiausvyrą, rezoliucijoje apie tai kalbama. Mes norime padėti pažeidžiamoms besivystančioms šalims. Bananų papildomos priemonės e, bus e, prižiūrimos, sekama, kaip jos įgyvendinamos. Labai svarbu planuoti tokias papildomas priemonės. Taip pat yra svarbu vertinti, kokį poveikį turės šios priemonės. Esame pasiryžę vertinti priemonės taryba ir komisija prisėmė įsipareigojimus. Jos seks padėti taip pat išreiškė norą veikti ir pasiūlyti kitas priemonės, jeigu to reikės. Posei specialiųjų priemonių atokiausiams regionams programa taip pat įrašyta į rezoliuciją. Mes turime e, galvoti, kaip pasinaudosime šią programa, jos finansinėmis galimybėmis. Mes turime padėti atokiausiems regionams ir taip pat sureaguoti į atokiausių regionų e, bananų augintojų poreikius. Mes džiaugiamės, kad pripažįstama tai, jog reikia prižiūrėti, ar skaidri yra maisto tiekimo grandinė. Turime remti augintojus, nes Taip pat yra daug problemų platinant e, bananus Europos rinkoje. Mes turime žiūrėti, kaip veiks bananų papildomos priemonės, taip pat naudoti specialiųjų priemonių tokiausiams regionams programa. Turime žiūrėti į maisto tiekimo grandinę plėsti savo veiklą, turime žiūrėti visą maisto padalymo platinimo grandinę, žiūrėkime į tai, kiek kainuoja maisto produktai, nepamirškime ir vartotojų, vartotojų interesų, tai e, mums yra labai brangi, svarbi tema. Apie tai taip pat kalbama rezoliucijoje. Turime vertinti dabartinę padėtį Dabar baigsis ginčiai, mes pralaimėjome ginčią su JAV ir Latino Amerikos šalimis ir turime turėti susitarimus. Tai yra būtinas išeities taškas. Pradėsime taikyti naujas priemonės, norime, kad jos pasiteisintų. Papild, kalbu apie papildomas bananų priemonės. Turime nepamiršti ir kitų aspektų vartotojų poreikių. Vartotojams taip pat rūpi, ar skaidri yra maisto tiekimo grandinė. Tikiuosi, kad sustarimai leis užtikrinti, kad e, Europos e, bananų rinka veiktų sklandžiau, funkcionuotų sklandžiau. Susitarimai leis mums baigti ginčius pasaulio prekybos organizacijoje. Mes esame jos nariai. Pirmininkė, ačiū. Tartotinės priekybos komitetas yra pateikęs rekomendaciją. Šiuo klausimu balsuosime rytoj pusę.